pagrindu e, balsuosime netrukus, o dabar pereikime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, tai e, padėtis Nigerijoje ir nesiniai įvykdyti organizacijos Boko Haram išpoliai. Pirmiausia, ponas Preda. Ačiū, pirminkė. Tik prieš metus smerkiam Boko Haram vykdytus e, teroristinius veiksmus savižudžių išpolius, išpolius prieš civilius e, ir visa tai tebe vyksta. Turime tai pasmerkti ir nedelsdami paraginti, išlaisvinti kalinius Čibokę ir tarptautiniu mastu pasmerkti visus šios veiksmus, e, taip pat džihadistų smurtą, Boko Haram, Akmi, Al-Shabaab veiksmus e, Somalija ir apskaitai visame regione. madame la présidente Ponas Mišel. Pirminkė, islamistų grupuotė Boko Haram kelia didelę grėsmę stabilumui šiame regione ir apskritai visame pasaulyje griežtai smerkiame visus šios organizacijos veiksmus prieš pilietinę visuomenę, e, ypač 276 e, mergaičių pagrobimą. Šie siaubingi veiksmai turi būti smerkiami ir jų vykdytojai turi būti patraukti atsakomybėn. Boko Haram organizacija bendratarpiauja su kitomis, pavyzdžiui, narkotikais priekiaujančiomis organizacijomis, tokiamis kaip Akme ir kitomis. Čia yra susipinę daug dalykų susijusių saugumu, žmogaus teisėmis. korupciją ir tik bendradarbiaudami Europoje ir tarptautiniu mastu galime kovoti su šiomis grupuotėmis. Tačiau e, neturėsime jokios tinkamos užsienio politikos, e, ne e, mobilizuodami prireikus karinių pajėgumų. Ačiū, ponas Tanok. nužudyti 44 asmenys, 3 bažnyčios buvo sudegintos e, ir e, vis tiek, e, nepaisant tokių nusikaltimų, Nigerijoje yra smerkiami tokie dalykai kaip moterų švietimas ir panašiai. veikia daug tokių grupuočių e, ir e, jų veikla apima platų regioną, jungtinės tautos, ES e, ir kiti regionai turi savo interesų kovodami su pasauliniu terorizmu, užkirzdami kelią jų veiksmams, smerkdami tuos veiksmus. Nigerijoje 70 procentų gyventojų gyvena turėdami e, tik tai vieną dolerį per dieną savo išlaidoms padengti. Tai e, yra labai silpna valstybė, e, korupcija yra plačiai paplitusi ir tokiamis sąlygomis tokios organizacijos kaip Boko Haram klesti ir daro, ką nori. Ačiū, ačiū. Dėkuoju. O tarptautinės bendruomenės veiksmų nepakankamai. Gerbiami kolegos, prašau ramiai e, tyliai sėstis į savo vietas, kad galėtume tęsti diskusijas. Dabar ponia Lambert. Ačiū pirminkė. Visą pasaulį šokiravo mergaičių pagrobimas. Sulaukta pilietinės visuomės reakcijos Nigerijoje. Ir um, žmonės tikrai remia ir mergaičių, ir berniukų švietimą. Bet Boko Haram vykdo savo išpolius ne tik prieš mergaitės. Žmonės um, Nigerijoje nori, kad um, būtų, imtasi, būtų imamasi veiksmų prieš Boko Haram organizaciją, kad vyriausybė prisimtų atsakomybę už susiklošiusią situaciją. Ir nukentėjo ne tik mergaitės iš Čiboko, yra tikrai daug daugiau žmonių, kurie buvo pagrobti, nužudyti e, per visus tuos Boko Haram vykdomos smurto metus. Labai dažnai e, yra pasitelkiama jėga prieš žmonės visiškai nepagristai. Ir E, vyksta daug e, įvairių konfliktų tarp pietų ir šiaurės, tarp rytų ir vakarų. Vyriausybė e, nesima pakankamų veiksmų, neteikia informacijos, žmonės nesijaučia apsaugoti. Vyriausybė niekaip nereaguoja. Taigi remiame veiksmus, kurių ėmėsi kelios vyriausybės, kad įspręstų problemą Čibokę, bet laukiama reakcijos ir iš Nigerijos vyriausybės, kuri turėtų bendratarbiauti su kitų valstybių vyriausybėmis. One, one minute, please. Ačiū. Toliau, ponia Makavan, vieną minutę. Beveik šimtas dienų praėjo nuo to laiko, kai buvo pagrobtos mergaitės. Ir šiandieną mes turime pažadėti savo, kad ir nenusilpinsime pastangų tol, kol mergaitės nebus paleistos. Aš sutinku su kolega, kad mes turime visi dirbti kartu. Turime kviesti ir Nigerijos vyriausybę prisidėti be brintųjų pastangų, kad daugiau tokie atvejai nepasikartotų. Bet mes turime imtis ir tolesnių priemonių. Uh, nes e, tūkstantmečio plėtros e, planai tai leidžia. Tūkstančiai mokyklų buvo uždaryti Nigerijoje dėl teroristinių išpolių. Tarptautinė bendruomonė dabar galvoja, kuomgi visą tai pakeisti. Ir aš manau, kad mokyklos turėtų eiti į bendrą planą. Norėčiau pasakyti, kad labai žaviuosi ankstesnio Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministro Gordono Brauno e, veiksmais, kada jisai padėjo apsaugoti mokyklas įtraukdamas jų klausimą į tarptautinės plėtros e, programos darbo tvarkę. Vėliau šiais metais mes pažymėsime 25 metus, kai buvo pasirašyta vaiko teisų konvencija ir todėl mes privalome imtis visų įmanomų pastangų, kad kiekvieno vaiko teisės Nigerijoje būtų gerbiamos. Ačiū. Ačiū. Noriu paprašyti kolegų, kurie ateina į salę, ramiai užimti savo vietas. O toliau pasaky, pasisakys kolega Senra Rodrygės. Minutė. Dona Sera, ponė Sera, prašom. Minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar vieną kartą religijos ar ideologijos vardu daromi nusikaltimai prieš moteris, prieš vaikus, kurių vienintelis nusikaltimas iš esmės yra tai, kad jie nori mokytis. Reikia nedelsiant išspręsti šią problemą ir garantuoti, kad mergaitės galės ateityje lankyti mokyklą, kaip ir kiti vaikai. Dar kartą mes matome, kad kilus kriziai moteris yra paverčiamos daiktais, dėrybų objektų ir trofėjais tai sukelia mano gilų pasipiktinimą. Ir reikia kreiptis į visas visuomenės, kad jos padėtų sustabdyti tokį žmogaus eurumą žeminantį um, elgesį ir kad būtų gerbiamos visų žmonių uh, teisės. Ačiū. PP vardu, ponia Gabriel. Na, rezoliucija viską aiškiai pasako. Smurtas turi baigtis. Ir pagal, e, pagruptos mergaitės turi būti nedelsiant paleistos, o tie, kurie atsakingi už šį nusikaltimą, turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Bet tokie išpoliai aiškiai parodo, kad valdžia Nigerijoje nėra pajėgi tinkamai veikti, nėra pajėgi užtikrinti vidaus saugumą. Kita vertus, visų sektorių reformos Nigerijoje turi būti teisiamos. Ir a, kovojant su terorizmu nebejotina, kad reikalinga gerbti žmogaus teisę. Dabar dėl regioninio bendradarbiavimo. Aš žinau, jūsgi žinote, kad Boharam a, yra finansuojama iš neteisėtai gautų lėšų. Tai yra prekyba žmonėmis, neteisėta narkotikų apyvarta. Ir taip pat lėšos, kurios atkeliauja iš kai kurių trečiųjų šalių. Pagal informaciją, ECOVAS turėtų nustot kalbėti ir imtis veiksmų, nes regione ECOVAS vaidina svarbu vaidmenį, o Boko Haram veiksmai gali neapsiriboti vien tik tai Nigerijos sienomis. Ačiū. Ana Gomes toliau. Vieną minutę. Boko Haram grupė labai panaši į Al-Qaidą, nes vykdo teroristinius veiksmus prieš Nigerijos gyventojus. Jų veiksmai ne tik, kad um, daro žalą, bet sieja baimę, terorizmo baimę. Tai, kas įvyko 2014 metais, iš tiesų yra nusikaltimai žmogiškumai ir todėl Nigerijos valdžia turi būti baudžiama. Reikalinga kreiptis į tarptautinį baudžiamą į teismą, kad jis pradėtų a, tyrimą, nes tokie nusikaltimai patenka į Romos statuto taikymo sritį. Tarptautinė bendruomonė turi imtis visų įmanomų veiksmų, kad būtų apsaugoti Nigerijos gyventojai, ypač mergaitės, kurios tapo atskirų Boko Haram taikiniu bet mes taip pat turime spręsti ir įsišaknyjusias Nigerijos problemas, tokias kaip uh, epideminio masto korupcija, kariškių savivalė ir neteisėtas praturtėjimas, nes visą tai tiesiog leidžia ir toliau naudoti brutalę jėgą. Nigerija, manau, svarbu kovoti su Boko Haram uh, iškilimo priežastimis Ačiū, toliau ponas Belder. Ačiū, pana pirmininkė. Krikščionių kančios šiaurinėje Nigerijoje ir Boko Haram veiksmai um, kelia susirūpinimą. Boko Haram per pasaruosius mėnesius vis dažniau vykdo savo išpolius ir tai kelia nerimą. Vietos lyderiai nuolatos yra e, žudomi labai šaltakraujiškai. Vietos gyventojai praneša apie didėjantį krikščionių aukų skaičių. Ir daugelis, e, didelė dalis informacijos iš vis nepasiekia išorės pasaulio. Boko Haram yra teroristinė organizacija. Todėl kreipiuosi į ministrų tarybą ir į komisiją, kad jos spaustų Nigerijos vyriausybę, kuri privalo prisimti atsakomybę už padėtį savo šalyje, už tai, kad gyventojai gyvena kasdieninės grėsmės akivaizdoje. Ir atitinkamai reikia galvoti apie pagalbą smurto aukoms. Mes Europos Sąjunga vadovaujamės teisės viršenybės principų, todėl mes turime labai uh, atidžiai stebėti, uh, kokia yra krikščionių padėtis Nigerijoje. Ačiū. Pone Belderė, ar jūs primsite Melinos kortelės klausimą? E, ponas Černeckis, jūs noriu užduoti klausimą. Pone pirmininkė. Aš norėčiau pana Belderio paklausti, ar jisai mano, kad galimos sankcijos, kurios skiriamas Nigerijos vyriausybei, galėtų prisidėti prie to, kad, kad e, prasidės atitinkama kova Nigerijoje. Nes mes matome, kad Nigerijos vyriausybė tikrai nėra pajėgi kovoti su teroristais. Tai ar iš tiesų verta tos sankcijas nustatyti? 30 sekundžių. Ačiū. Kolega Čanecki. Čia aš pirmiausia remiuosi patikimai šaltiniais, kurie sako, kad tvarka ir įstatymai e, egzistuoja. Bet Boko Haram būtent išnaudoja e, Nigerijos vyriausybės silpnumą, nes piliečiai nebepasitikė tikrą vyriausybę. Todėl aš manau, kad turime, turėtume skatinti, pasitemti Nigerijos vyriausybę savo sankcijomis. Mėly kolegos, e, norėčiau paprašyti visų tyliai susėsti į savo vietas. Pane, pane Bilbao. Ačiū, pane pirmininkė. Aš prisidedu prie tų žmonių, kurie smerkia nu, tą mergaičių pagrobimą. Šito, šitie seksualiniai nusikaltimai, jie kartais naudojami arba pakankamai dažnai naudojami kaip, kaip ginklas. Būtent tai yra fundamentalistų ginklas. Būtent tų fundamentalistų, kurie nori įbauginti savo priešnikus ir padavinėti ginklus netrukdomi. Ne, ne, ne Nigerija iš esmės yra viena iš turtingesnių valstybių, jos bendras vidaus produktas e, viršyje centrinės Afrikos šalių bendrą vidaus produktą. Ir Nigerija gyvena ne tik tai iš naftos, bet ir e, iš kitų pajamų šaltinių. O žmonės gyvena skurdžiai, jie net, neturi prieigos prie tokių e, gamtos turtų. Todėl ekstremizmas ir terorizmas ten klesti. Ir šita valstybė dabar užima kažkur apie 120 vietą išsivyščiusių valstybių, tai yra valstybių vystimosi skalėje, kurią nustatė jungtinės, jungtinės tautos. Dauguma žmonių neturi ką prarasti toje vyriausybėje, net jie, ne, jiems negaila net savo gyvybės. Todėl sakyčiau, kad reikia dėl to griežtai reaguoti į tokius nusikaltimus. Pusantros minutės, pane Hautala. Ačiū, pane pirmininkė. Iš esmės, tas mergaičio atvejis yra a, tikrai siaubingas, nes matome, kaip yra pažeidžiamas moterų ir, ir mergaičių teisės. Mes turime imtis visų priemonių, kad tos teisės būtų apgintos. Mes prisimename, kad panašus atvejai vyko ir Pakistane, ir Afganistane, kai, kai islamistai pasinaudodavo uh, ar tomis mergaitėmis siekdami įgyvendinti kažkokius savo kėslus. Taigi mes e, prisimkime ir e, merginą Malalą, kuri nukentėjo būtent dėl tokių išpolių. Taigi aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad, e, kad e, pažeidžiant merginų ir moterų teisės, tai, e, būtent yra naudojami įvairūs seksualiniai nusikaltimai. Ir mes, kaip ES, turėtų tarptautiniu lygiu pasistengti apginti tas mergaičių ir moterų teisės, kad jos turėtų visas joms įstatymai suteikiamas teisės, būtent, kad nebūtų jos paverčiamos sekso vergėmis įvairių fundamentalistų organizacijų. Ir kad jos gyventų oriai. Taigi mes turime padėti išlaisvinti tas mergaitės. Taigi ir tarptautinė bendruomenė turi stebėti Nigeriją tol, kol tos mergaitės bus nelaisvėje. Mėly kolegos, prašau tyliai susėsti. Teskime savo diskusijas. Kurau, Ignacija. Vieną minutę. Ačiū, panė pirmininkė. Mėly kolegos. 2014 metų pradžioje fund, fundamentalistų, džihad, džihadistų išpoliai padažnėjo ir šimtai žmonių nukentėjo nuo to. Nigerija iš esmės yra šalis, kuri išgauna daugiausia naftos. E, bet šiais gamtiniais ištekliais negali pasinaudoti šios šalies gyventojai ir daugybė žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Taigi mes turime į tai atkreipti dėmesį, bet pastaruoju metu mes matome, kad šitą teroro organizaciją Boko Haram tik stiprėja ir gyvenimo sąlygas prastėja šioje šalyje. Boko Haram atsirado po to, kai vyksto, vyko susirimai su Libija Būtent kai Prancūzija atakavo ir kitos šalis Libiją, čia galbūt joks sutapimas tikriausiai iš to atsiranda šitie ginklai ir tas pasipriešinimas bei noras prieštarauti savo vyriausybei. Taigi aš sakau, kad mes turėtume sustabdyti šitą kraujo upę ir sustabdyti pinigų šaltinius būtent šitai teroristų organizacijai Boko Haram. Sina Dimeš, prašau. Pone, pone e, pirmininkė. E, iš tikrųjų, taip e, yra daug panašumų tarp Graikijos, rytų Europos valstybių ir kitų valstybių, kurios išgyvena sunkumus. Mes matome, kad Nigerijoje Boko Haram veikia ką panorėjusi ir ji gali suformuoti viešąją opiniją savo naudai. Tikroji problema būtent yra ta, kad tautos, tautos balsą ne, neįsiklausoma šioje šalyje. Ir mes matome, kad kai kuriais atvejais valstybės narės užmerkia akis prieš tokias problemas kitose šalyse. Graikijoje, pavyzdžiui, mes irgi susidurėme su panašia sistema, mes susidurėme su diktatūra, korup, korumpuotų politikų. Mes matome, kad ir teismų sistema yra korumpuota. <laughs> Ir mes matome, kad mūsų vienos iš valdančiųjų partijų auksinės aušaros generalinis sekretorius ir kiti parlamentarai pateko į kalėjimą būtent dėl teisingų priežasčių, nes mes matome, kad Graikijoje taip pat nesilaikoma jungtinių tautų nuostatų. Pane Venta, vieną minutę. Pane e, pirmininkė, e, parlamento rezoliucija Nigerijos klausimų yra labai svarbi ir aš e, ją labai remiu. Būtent todėl, kad Boko Haram, nusikaltėliška organizacija, ne tik greuna švietimo sistemą, ne, ne tik kultūrą, bet ir kitas gyvenimo sritise, greunamos mokyklos, naikinama švietimo sistema, mes matome, kad dramatiški pokyčiai vyksta Nigerijoje. Čia mes kalbame ne tik tai apie e, politiką, bet ir apie šeimas. Mes turime prisidėti e, prie to, kad e, vaikai būtų gražinti į savo šeimas. Mes turime ryštingiau veikti ir, ir, ir spausti Nigerijos vyriausybę, taip, tai Europos Sąjunga, Afrikos Sąjunga, jungtinės tautos turi prisidėti prie šito spaudimo. Mes turime pagalvoti apie tai, kad a, tos šeimos netekusios savo vaikų kenčia. Ir mes turime užtikrinti, kad a, a, Nigerijoje būtų geriamas žmogus teisės, būtų saugumas užtikrinamas ir stabilumas. Ačiū, pane Kiengė. Pane Kiengė. Signora Prezidentė. Pirminkė, kolegos. Turime kovoti su reiškiniais, dėl kurių plintas skurdas, badas. moteriams neleidžiama mokytis ir būtent e, į tai turėtume atkreipti pagrindinį dėmesį. Turime užtikrinti, kad e, švietimas būtų pagrindas, kuriuo remiantis būtų galima įgyvendinti kitas savo teisės. Mergaitės, mergaitės reikia gražinti namo ir e, žinoma kovoti su Boko Haram veiksmais šių pagruptų mergaičių motinos kreipėsi į visus e, reikalaudamus gražinti joms jų dukras. Ačiū. Dabar ponia Dodds. Mikro. Thank you, Madam President. I'm glad to take... Ačiū pirminkė. Labai džiaugiuosi galėdama dalyvauti šioje diskusijoje šiandien ir pakalbėti apie asmenys, kurie yra persekiojami. Nigerijoje žinomas atvejis, kai buvo pagrobtos mergaitės, kelių didžiulį nerimą. Taip pat nerima kelia ir padėtis šiaurės Nigerijoje, kur Boko Haram e, nužudė labai daug krikščionių. krikščionis iš Šiaurės Nigerijos lankėsi ir šiame parlamente ir vienas iš jų papasakojo istoriją, savo istoriją, kai e, jis atvyko namo ir jam buvo pasiūlyta atsisakyti krikščionybės, jis atsisakė ir buvo nušautas. Mm iš tokių žmonių išgyveno tik vienas ir jis e, pateko į ligonį ir ten apie tai sužinojo, kad išgyveno tik e, jis vienas. Daugelis šeimų yra tokių išpolių aukos dėl savo tikėjimo ir reikia turėti drąsos, kad e, paragintume tarptautinę bendruomenę ir Nigerijos vyriausybę persikioti kaltininkus. Ačiū. Catch the Eye am să vă rog să vă păstrați timpul de un minut domnul tarabella un minut. spontaniškų pasisakymų procedūra dabar ponas tarabella. E, Pirmininkė, komisijos narė, pastarųjų metų stebėjome daugelį Boko Haram išpolių Nigerijoje įskaitant ir 276 mergaičių pagrobimą Čiboko rajone. Tai žinoma e, sukėlė didžiulį nerimą tarptautiniai bendruomeniai ir turime daryti viską, ką galime reikšti savo paramą Nigerijos valstybei, kad ji kovotų su Boko Haram organizacija. Turėtume e, taip pat teikti ir e, karinę pagalbą tam, kad būtų galima pažaboti tokius šios organizacijos veiksmus, nes e, tokia padėtis yra neprimtina. Ačiū. Ponas Majer, vieną minutę, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Boko Haram išvertus reiškia, kad knygos yra nuodėme arba švietimas yra nuodėme. Ir kaip jau kita kolegė pasakė, tai patriarchatas, kuris dabar yra įkūnyjama šitą Boko Haram, kaip tik tai rodo, kad radikalus islamas atsibunda. Ir čia mes turime būti budrus. Tai Boko Haram yra viena iš radikalesnių islamo grupių, kurios tik tai yra pasaulyje. Ir būtent ta, ta grupė egzistuoja ne tik uh, E, Nigerijoje, bet ir kitose šalyse. O tie nusikaltimai, kurios e, padarė Boko Haram, e, nuskambėjo visoje žiniasklaidoje. Tai yra iš esmės siubingi dalykai, kas vyksta. Mes, mes jų net galime nesupranti. Keli šimtai moksleivių mergaičių buvo pagrobtos. Liepos pradžioje apie 60 žmonių buvo nužudyti. Tai yra tikra drama, kuri vyksta ir šeimose, ir toje šalyje. Ir mes turime tikrai greitai reaguoti. Manau, kad tai yra radikalusis islamas turi, turi būti nubaustas tokiu atveju ir pajusti visą mūsų veiksmų griežtumą. Dėkuoju. Brutalne zamachy terrorystyczne Boko Haram. Ačiū, ponė pirmininkė. Boko Haram išpoliai šiaurės Nigerijoje destabilizuoja visą regioną. Nuo 2010 metų vyksta tokie nusikaltimai ir įvairios institucijos, mokyklos, bažnyčios yra pulinėjamos, žūsta žmonės. Apie, apie 200 mergaičių buvo pagruptos iš mokyklos ir kažkur paslėptos. A, Boko Haram sukėlė netgi globalią krizę humanitarnio pobūdžio, būtent kuri palėtė ir kaiminės valstybės. Labai svarbu būtent, kad Nigerijoje būtų įtvirtinta institucijų valdžia, kad valdysena sustiprėtų, kad būtų įvykdytos reformos, kad užtikrintas būtų saugumas piliečiams, kad jie nebūtų islamo teroristų aukos. Ačiū. Baigiame spontaniškų pasisakymų procedūrą. Prašau e, kolegų dar tylos ir sutiksiu žodį komisijos nariai. Ačiū pirminkė, gerbėmėjai parlamento nariai. Esame sunerime dėl padėties Nigerijoje, e, kurioje dėl e, smurtinių išpolių, vykdant smurtinius išpolius yra terrorizuojami gyventojai. Vyriausiai įgaliotinė Catherine Ashton smerkia šimtų e, civilių žudimus ir mergaičių pagrobimą Čimbokę. Nuolat skelbėme raginimus paleisti mergaitės, gražinti jas namo ir patraukti atsakomybėn tuos, kas jas pagrobė. Motinos, tėvai, Atsiprašau, nes pati savo balsų negirdžiu, kolegos, prašom tylos. Smurtas Nigerijoje. Atsiprašau komisijos narės. Prašau visų gerbti komisijos narę ir laikytis tylos salėje, kad galėtume baigti diskusiją ir pereiti prie balsavimo. Smurtas Nigerijoje. Jo rezultatas yra didžiulis aukų skaičius. Per kelius metus žuvo per 5000 žmonių. E, turėjo iš savo gyvenamosios vietos išvykti 2 e, milijonai e, gyventojų. Ir šiaurėje rytuose ekonomika yra visiškai žlugusi. Beveik kasdien vyksta tokie išpoliai ir e, nuo sausio mėnesio nužudyta nuo pusantro iki dviejų tūkstančių e, nekaltų gyventojų. Praeitą mėnesį buvo pademonstruotas ES e ryštas kovoti su šiomis nusikalstamomis veikomis, kurios yra nukreiptos ir prieš krikščionis, ir prieš musulmonus. Radikalizavimo problemas spręsime toliau e, pasitelkdami Europos plėtros fondą. Tai naujasis fondas, e, kuris e, bus labiausiai naudojamas šiaurėje šioje šalyje ir iš jo bus teikiama parama sveikatos priežiūros ir energetikos sektoriams. Taip pat Nigerijai e, bus e, skiriama humanitarinė pagalba, bus e, skirta 5 milijonai eurų šiaurės regionams siekiant pažaboti su maisto stoka susijusią krizę ir kitas problemas. Taip pat nuolat palaikysime dialogą ministrų lygmenių, e, sieksime patraukti atsakomybę žmogaus teisų pažeidėjus, militaristų veiksmus Nigerijoje. E, visi šie atvejai turi būti ištirti ir kaltininkai turi būti patraukti atsakomybėn. Sieksime padėti Nigerijos žmonėms ir vyriausybei kovoti už žmogaus teisės, demokratiją ir teisinę valstybę. Dirbame su Nigerijos valdžia, kad e, baigtume tą smurto bangą ir laiku galėtume įsikišti ir pažaboti smurto priežastis. Ačiū pirminkė. Am primit șase propuneri de rezoluție în baza acestei declarații dezbaterea este închisă. Ačiū. Yra dešimt rezoliucijų, o diskusija dėl rezoliucijų baigta.